Pirmininkė. <clears throat> Kolegos, prašyčiau visų susėsti į savo vietas, kad galėtume pradėti darbą. First of all, I have... Visų pirma, noriu padaryti pranešimą dėl e, raštų teikiamos deklaracijos numeris 22, kurią teikia Gay Mitchell, Nudge Diva, Marian Harkin, Peter Skinner ir Angelika Vertman dėl epilepsijos. Ja pasirašė parlamentą sudarančių narių dauguma ir pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 taisyklę ši deklaracija perdodama tam, tiems, kam jis skirta ir paskelbta, bus paskelbta šiandienos e, patvirtintų parlamento dokumentų sąraše. Noriu suteikti vienai, žodį vienai iš tos deklaracijos autorių, poniai Vertman. Europos epilepsijos darbo grupės vardu ir savo kolegų G. Mitchell, Niržydėva, Marin Harkin ir Peterio Skinnerio vardu noriu padėkoti tiems, kurie pasirašė mūsų deklaraciją numeris 22 dėl epilepsijos už paramą. Mes sulaukėme daugiau nei 400 parašų, e, taigi tikimės, kad komisija imsis atitinkamų iniciatyvų ir pagelbės šešiems milijonams žmonių Europoje. Ypač dėkoju administracijai poniai Vesberg ir ponui Nočia. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir sveikiname visus šios deklaracijos autorius. Ponas Šimanskis prašo žodžio. Panie i panowie, dzisiaj na... Ačiū, ponės ir ponai. Šiandien lankytojų eilėse sulaukėme ypatingų svečių. Pas mus atvyko ponas Jakovec iš Fatimos.